pačią didžiausią žmogaus teisų apsaugos krizę visame pasaulyje. Žmonės uždaryti perauklėjimo stovyklose, jiems taikoma politinio perauklėjimo indoktrinavimo sistema. Tai yra žmogaus teisų pažeidimai tokio masto, kokio nematėme jau keletą dešimtmečių. Ir nepakanka vien tik tai daryti pareiškimus. Mums reikia labai rimtai įvertinti mūsų santykius su Kinė, įskaitant ir prekybinius santykius, bet taip pat uh, kaip veikia europinės įmonės Kinijoje. Komisijos pirmininkė van der Leyen kalbėjo apie tai, kad ši komisija bus geopolitinė komisija. Todėl kyla klausimas, ar ES toliau tylėjęs, ar imsins rimtų sankcijų prieš Kinę. Kitas dalykas, o kokios strategijos mes ketiname laikytis, matydami, kaip nulatos ir vis dažniau pažeidžiamos yra žmogaus teisės Kinijoje, bet tuo pačiu metu mes perkame technologijas, kurias Kinija pati naudoja savo piliečiams sekti. Ačiū toliau kolega Užtrevičius. Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos. Kinijos ekonominė gale remiasi <clears throat> represijomis ir savo žmonių kančiomis. Prieš keletą mėnesių mes svarstėme, kaip yra neteisėtai operuojami organai Kinijoje. Šiandieną mes matome, kokia situacija susidarė su taip vadinamais, peraukle, vadinamais e, vadinamomis perauklėjimo stovyklose. Nors Kinėje ekonominiam augimui teikia pirmenybę ir pamina savo piliečių politinės taisas, tuo pačiu ji naikina kultūrinę ir religinę įvairovę. Todėl kreipiuosi jūs, Kaulic, kad mes uh, praktiškai priimtume europinę išsamų Magnitskio sąrašą, kad tai taptų realybę. Ir tai ne tik tai, į jį turi būti ne tik tai traukti asmenys, kurie pažeidinėja žmogaus teisės, bet jiems turi būti uždrausta atvykti į ES ir turi būti neleidžiama įvežti prekes, kurios gaminamos tokio prievartinėse darbo stovyklose. Ačiū toliau, ponia Šoidrova. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, mes matome, kad Kinijoje yra tokios e, stovyklos, kurios primena stalinizmo lagerius. Ir e, tokiu, ten taip pat yra taikomas stebėjimas ir kalinių stebėjimas ir žmonių stebėjimas. Kaip mes galime su tuo e, kovoti? Mes galime pasiūsti aišku signalą e, Kinijai, bet taip pat mes turime padaryti viską, kad. E, e būtų paleisti visi kaliniai. Mes turime e, pagalvoti apie tuos, kuriems e, grėsia mirties bausmė. E, Ilham Toti duktė sakė, kad ji iki šiol bijo dėl savo giminių, vien dėl to, kad ji išdryso atvykti į Europos parlamentą ir kalbėti apie situaciją Kinijoje. Taigi Kinija vykdo bauginimo ir kultūrinio genocido politiką. Todėl aš palaikau sankcijas Kinijai. E, Pone vicepirmininkė, aš norėčiau pasveikinti Jūs e, su Jūsų naujų postų ir norėčiau kreiptis į Jūs ir paraginti Jūs e, inicijuoti naują politiką prieš Kinijos atžvilgių. Dėkoju toliau kolegė Elena Jočeva. Pone vyriausiasis įgaliojotinį, aš norėčiau išreikšti savo susirūpinimą dėl žmogaus teisų pažeidimą pažeidimus e, Kinijos liaudės Respublikoje, taip pat masinį žmonių e, sekimą ir stebėjimą ir e, uigūrų etninės mažumos naikinimą Sinzengo provincijoje. Per totalitarizmo, e, valdant totalitariniam režimui mano e, šalyje Bulgarijoje taip pat buvo ribojamos tam, tik, tam tikrų religinių bendruomenių teisės. Ir e, po tam tikrų susitaikymo dešimtmečių dabar Bulgarija yra puikus pavyzdys to, kaip galima saugoti religinės ir kultūrinės mažinas, mažumas. Kinija yra šalis turinti giles tradicijas ir e, mes turime padėti e, Kinijai gerbti visų mažumų teises ir turime reikalauti iš jos, kad ji e, įleistų stebėtojus ir tartutinius žurnalistus į Sinzengo e, autonominį re, re, regioną. Dėkoju, toliau kalbės ponas Liberatskis. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiamas vyriausiasis įgaliotinį Borelį. Šitos diskusijos, e, šitų diskusijų adresatas turėtų būti Kinijos valdžia. Ir todėl jau pirmame e, sakinėje norėčiau pasakyti, kad e, parlamentas ir taryba pasisako už etninių mažumų saugojimą ir jų teisų gerbimą, net jeigu kalba eina ir apie Kinijos liaudės respubliką. Ir e, Kinijoje e, labai vystosi pramonė, 700 milijonų žmonių e, išbrido, iš skurdo. Tai yra teigiami dalykai, tačiau reikia e, suvokti, kad to žmonėms ne, neužtenka. Žmonėms reikia garantijų, reikia, kad jie turėtų laisvės ir teises. Mes gavome faktus, patikrinamus faktus ir aš tikiuosi, kad Kinijos institucijos reaguos į mūsų veiksmus veiksmus teigiamai ir netaikys kažkokių tai e, tolimesnių e, neigiamų e, represijų, teigiam, kitų represijų. Taip pat reikia iš Kinijos reikalauti, kad ji ratifikuotų TDO konvenciją, kurią ji pasirašė. Dėkoju dabar keturi žmonės nori pasisakyti spontaniškų pasisakymų metu. Robert Heisel pirmasis kalbės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kinija yra didžiulė šalis E, turinti ilgą kelių tūkstančių metų tradic, istorinę tradiciją ir taip pat mūsų svarbus e, prekybos partneris, tačiau mes neturime užmerkti akių, kai taip baisiai pažeidinėjamos žmonių teisės, e, neturime užsimerkti prieš tai, kas vyksta Sinzengo provincijoje. Žmonės ten yra laikomi koncentracijos stovyklose. Aišku, galime naudoti, vartoti eufemizmą ir vadinti tas stovyklas darbo ar perauklėjimo kalėjimo stovyklo, stovyklomis, tačiau iš tiesų tai yra tikros koncentracijos stovyklos. Ir tai mes turime nuolat atkreipti dėmesį. Aš nesu sankcijų, e, nes, nesu už sankcijas, e, bet manau, kad žurnalistai e, galėtų e, konstatuoti tą faktą, kad tie nutekinti dokumentai apie tai, kas vyksta su uigūrais, yra tikras skandalas. Mes turime padaryti viską, kad užtikrintume žmogaus teises. Julie Ward, vieną minutę. Nutekinti vyriausybiniai dokumentai rodo, kiek plačiai taiko Kinija privartinį sulaikymą ir kad e, dar uh, 2014 metais Kinijos vadovybė išleido atitinkamus nurodomus. Ir ne tik uigūrai, bet kazahai ir kitų tautinių mažumų atstovai yra prievarta uždaromi tokiuose centruose ir indoktrinuojami. Nors Kinėje apibūdina juos kaip profesinio mokymo ir perauklėjimo centrus, tarsi ten būtų studentai, kurie turi įgyti naujų įgūdžių. Taip pat yra nurodoma, kaip vietos valdžios atstovai turi aiškinti um, uždarytų uh, šeimų vaikams, o aiškinti jie turi, kad tėvai uh, yra nusikaltę. Dokumentai rodo, kad vietos valdžios atstovai ne visada vykdo nurodymus. Vienas iš jų buvo įkalintas, tenkdamasis apsaugoti. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mūsų kolegos kiekvieną mėnesį Londone rengia protesto akcijas prieš Kinijos ambasadą reikalaudami, kad Kinija uždarytų šias koncentracijos stovyklas. Ačiū. Toliau Ponas Mikolas, vieną minutę. Pone pirmininkė. Ar tai būtų Kinija, Palestina, Saudo Arabija ar uh, tamsiaodžiai afroamerikiečiai Amerikoje, žmogaus teisų pažeidimas yra žmogaus teisų pažeidimas. Ir a, e, mes kalbam apie tai, kad dabar persekiojami dėl geopolitinių priežasčių um, islam, uh, islamo išpažiniai. Tačiau Lygiai taip pat džihadistai Sirijoje persekioja krikščionas. Visame pasaulyje pažeidžiamos žmogaus teisės. Ir bandymai susidoroti su mažumoms tikrai niekur neveda. Padėtis Sengčiang provincijoje yra kaip tas um, lakmuso popierėlis bet lygiai taip pat Amerikoje yra uždaromi uh, vietos gyventojai. Ačiū. Toliau ponas, ponia Daly. Vieną minutę. Ačiū, ponia pirmininkė. Mes kalbame apie Kinijos vyriausybės nutenkintus dokumentus. Buvo Wikileaks 2010 metais. Ir taip davė pradžią visiškai naujo tipo žurnalistikai, kurios dėka atskleidžiami karo nusikaltimai, genocidas ir panašus nusikaltimai. Tačiau šiuo atveju situacija yra kita, todėl kad nutekinti Kinijos vidaus dokumentai ir nurodymai, kaip reikia elgtis nurodymai, yra parašyti anglų kalba ir visa tai yra sukurta JAV fondų yra Irako panašus dokumentai, kurie tarsi nutekinti iš Irako vyriausybės. Bet kai kalbame, nepamirškime vieno dalyko, kad Irak nu, mes paskelbėme karą, o šiuo atveju mes tiesiog kalbame apie tai, kad Kinijos valdžia persikioja musulmonus. Aš nebejoju, kad jie tą daro ir aš smerkiu tai, tačiau daugelį valstybių narių atstovai čia taip pat žino, kaip jų šalise yra persekiojamos tautinės mažumos dėl geopolitinių priežasčių. Mhm. Ačiū. Dėkuoju. Daugiau norinčių kalbėti, pasinaudojant spontaniškų pasisakymų procedūrą, suteiksiu žodį vyriausiam įgaliotiniui Josefui Boreliui. Žodis jums, ponė Boreli. Gerbėmiai parlamento nariai, ačiū už jūsų pasisakymus. Darau išvadą, kad e, dauguma, e, nesakyčiau, kad e, visi šiame parlamente yra labai susirūpinę padėtimi Singdžiango provincijoje ir ragina Kiniją drastiškai pakeisti savo politiką tame regione. Tame tarpe politinio perokliojimo centrų panaudojimą ir masinę stebėseną. E, būtina kova su terorizmu turėtų būti e, paremta e, demokratinėmis vertybėmis ir žmogaus teisų pagarba. Aš sveikinu tai, kad šis klausimas atsirado jūsų darbo atverkėje o taip pat ir tarptautinėje darbo tvarkyje. Nes e, Kinija gana plačiai kalba apie savo pasiekimus kovojant, e, kovojant su terorizmu Singdžiango provincijoje. E, reikia priminti, kad Generalinėje asamblėjoje 22 pasaulio valstybės, tame tarpe kelios europinės valstybės, padarė pareiškimą dėl uigūrų gyventojų padėties. Ir po to sulaukė 50 kitų valstybių deklaracijos, tame tarpe ir Baltarusijos, apie tai, e, kad reikia pasmerkti terorizmą tame regione. Taigi, e, ne viskas yra aišku tarptautiniai bendruomeniai. Mes, kaip europiečiai, esame e, labai aiškiai orientuoti šiuo klausimu. E, mes tvirtai reiškėme susirūpinimą e, padėtim Singdžiango provincijoje dėl e, masinės, stebėsin, e, masinės e, žmonių stebėsinas, taip pat turime ir labai aiškės taisyklės dėl dvigubos paskirties prekių importo ir naudojimo. Mm, aišku, mes išreiškė, esame išreiškę savo nerimą ir dėl priverstinio darbo. Savo dialoge su Kinija, tame tarp ir dvišalėme dialoge. Mes e, raginame įmonės gerbti žmogaus teisės ir neužmiršti socialinės atsakomybės visa, visoje tiekimo grandinėje. Dėl sankcijų. Teisingai, JAV labai aktyviai taiko sankcijas e, Kinijos pareigūnams. 28 Kinijos e, vyriausybės institucijoms už jų vaidmenį Singdžiano provincijoje. Mes turime kitą sistemą. Mes stengiamės imtis iniciatyvos, kuri vestų prie e, kažko panašaus į Magnitskio sąrašo įstatymo priėmimą. Bet e, taryboje e, siekiant to man reikės vienbalsiškumo. Aš už tai kovosiu. Taigi turime būti stiprūs, bet taip pat turime tęsti ir dialogą. Dialogo užmiršti negalima. Ir tie abu dalykai yra visiškai suderinami. E, noriu tik patikinti Jūs, kad e, mes labai rimtai dirbsime šiuo klausimu ir lauksime Europos parlamento paramos. Dėkoju. Mėly kolegos, aš gavau e, penkis rezoliucijos e, projektus. Mūsų diskusija dabar baigta ir dėl rezoliucijų balsuosime rytoj. Eikime dabar prie kito mūsų darbo tvarkės punkto. Čia mūsų laukia sąjungos vyriausio įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai apie humanitarnę padėtį Venezueloje ir migracijos ir pabėgėlių krizę. Kalbant apie spontaniškų pasisakymų ir melinosios kortelės procedūras, galite prašyti žodžio arba tradiciškai pakeldami kortelę arba elektroniškai. Dabar suteiksiu žodį vyriausiam įgaliotiniui ir komisijos vicepirmininkui, ponai Josef Borel. Pone pirmininkė, garbus parlamento nariai. Politinė klavėte ir sudėtinga ekonominė padėtis Venezueloje tikrai padarė itin neigiamą poveikis. Statistiniai duomenys šokiruoja. 21 procentas gyventojų kenčia nuo nepakankamos mytybos ir dar didesnis procentas priklauso nuo humanitarinės pagalbos. Ir aš manau, jūs įsivaizduojate, vien tik tie skaičiai a, a, rodo, kad 70 procentų vaikų neturi galimybės mokytis. Trūksta vaistų, elektros energijos ir nepaisant to, kad sostinėje atkurtas elektros tiekimas, bet už jos ribų nuolatos elektra išjungiama. Taigi padėtis labai sudėtinga. ES teikia humanitarinę pagalbą ir e, komisijos atstovai tenai e, dirba nulatos, kad galėtų stebėti situaciją. Ir nuo 18 metų mes suteikėme 170 milijonų eurų vertės humanitarinę pagalbą. Čia yra be tos pagalbos, kurią atskirai teikia valstybės narės. Du trečdaliai pagalbos yra skirstoma pačioje Venezueloje ir ES yra stambiausia šalis donorė. Kita dalis pagalbos yra skirstoma greta Venezuelos. Todėl tarptau <clears throat> tarptautinė bendruomenė taip pat sustiprino savo paslaugas humanitarinės pagalbos srityje, kad būtų užtikrinta galimybė teikti tą pagalbą pačioje šalyje. Ir dar vienas dalykas. Per pastarojo metų Amerikos istoriją kiekvieną dieną 5000 venusiliečių maždaug išvyksta iš šalies, 5 milijonai jau išvyko ir a, nuolatos auga migrantų ir pabėgėlių skaičius į Karibų salų regioną. Dabar tai sudaro beveik 4 milijonus žmonių. Skaičiuojama, kad uh, pabėgėlių ir migrantų skaičius gali pasiekti iki kitų metų pabaigos 5 milijonus. Norėčiau atkreipti dėmesį į Venezuelos regiono šalių pastangas deramai priimti pabėgėlius ir migrantus, tačiau ir jiems jau reikia pagalbos. Jungtinės tautos kreipėsi į regiono valstybės parengė regiono pagalbos planą, kad galėtų palyginti su ankstesniais metais padvigubinti humanitarinės pagalbos dydį. Ir jie pasieks 1,3 milijardus dolerių. Skaičiai atrodo e, įspūdingai. Tačiau kartais matome, kad kai kuriuose valstybėse um, iškyla daugiau problemų dėl to, kad jos e, neturi kantrybės primti tiek daug žmonių. ES ir valstybės narės turi išlaikyti pagreitį e, įgytą per donorų konferencijas Bruselėje ir Otavoje. Nėra stokos resursams, tiesą sakant, bet reikės e, sukviesti dar vieną donorų konferenciją, kad surinktume pakankamą išteklių. Nesvarbu, kiek solidarumu naudotumėmės. Mūsų resursų niekada nepakaks tokio masto kriziai sureguliuoti. Kiekvieną dieną po milijoną žmonių negalim priimti. Venezuela išlieka turtinga, nepaisant įsišaknyjusio skurdo. Ta valstybė turi vieną iš didžiausių gamtinių išteklių sankaupų. E, žinoma. Tai būtų galima, būtų galima priversti Venezuelą prisidėti prie žmonių kančių sumažinimo, bet aš abejoju, kad solidarumas leis surinkti tiek pinigų, kiek reikia, kad jie galėtų padėti nuolat žmonėms. Todėl man atrodo, kad reikėtų ieškoti e, kūrybinių sprendimų, kad e, mes e, galėtume išspręsti tą didelę krizę ir man atrodo, kad e, artimiausio ateitie reikės ieškoti naujų idėjų, kad mes išeitume iš tos politinės katastrofos. Tai yra politinė priežastis. Paskutinis pastebėjimas. Sprendimas Venezuelos kriziai gali būti pasiektas tik taikiomis ir demokratinėmis priemonėmis. Venezueloje reikia sąžiningų ir teisingų prezidento rinkimų, bet mes negalime laukti, kol bus rastas politinis sprendimas ir mes galėsime išspręsti vieną iš didžiausių migracijos krizių pasaulyje ir žmonių gyvenimo lygio krizių pasaulyje. Labai ačiū. Toliau EPP frakcijos vardu ponas Lopes Gil. Dvi minutės. Lo acaba de decir el alto representante. E, kaip sakė ką tik ypatingas įsigaliotinis, Venezuelos imigracijos problemai sprendimas egzistuoja. Turime baigti šio režimo egzistavimą ir pereiti prie demokratijos. Maduro čiuptuvai, diktatoriški čiuptuvai nori užgo, užgneušti ir paskutinį demokratinį salos institutą, nacionalinę asamblėją. Žmonės tremiami, gazinami, prieš juos taikomos represijos. Prezidentas Juan Kvador, kuri, kuris e, e, yra pripažintas Europos parlamento, e, negali tęsti savo siekio atkurti demokratiją. Tas rezultatas buvo išaiškėtas ir e, Junktinių tautų žmogaus teisų komisaro buvo nustatyta, kad vykdomi nusikaltimai prie žmoniją ir e, piktnaudžiavimas, žmonių išnaudojimas yra įprastas. Pastaraisiais metais 20 procentų valstybės gyventojų išbėgo ieškodami prieglopščio kitur. Vienas iš penkių žmonių. Paskaičiuota, kad 300 tūkstančių venezueliečių dabar gyvena Ispanijoje. Dėl tos priežasties Ispanija dabar yra pagrindinė prieglopšio tiekėja venezueliečiams ES. ES turėtų stengti šią diktatūrą pažaboti, turime bendradarbiauti su vyriausiu galiotiniu ir taikyti sankcijas tiems, kurie toliau pažeidinėja žmogaus teisės. Apgailę stauju, kad, kaip šyrit buvo pasakyta, El Mundo laikraštyje politinis Venezuelos um, vaizdas toks, kad tik tai Trumpas ar Madūra gali uh, pradėti valdyti. Ačiū. Toliau socialdemokratų vardu. Ponas Harry Lopes, dvi minutės. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū vyriausiam įgaliotiniui Boreliui. Aš noriu pakalbėti apie humanitarnę padėtį Venezueloje. Nuo ko venezueliečiai kenčia ir kokį poveikį tai daro regionui, Latino Amerikai, kalbant apie pabėgėlius ir migraciją. Šiandien jau buvo pateikta skaičių, iliustruojančių, kas vyksta Venezuela. 82 procentam gyventojų trūksta E, vandens, nuolatinės prieigos prie vandens. 53 procentai e, neturi pakankamai maisto. Vaistų problemų taip pat egzistuoja. 11 milijonų venezueliečių e, gyvena iš humanitarnės pagalbos. Daug žmonių emigravo iš valstybės, daug kas kitas Latino Amerikos valstybės į Ameriką, daug kas yra išvaryti iš namų. Kalbame apie masinį egzodą Tai yra beprecedentiškas reiškinys regione. Didžiausia, ką esame kada matę planetoje. 4,5 milijonai venezueliečių yra kelyje. Tai daro didžiulį poveikį e, daugeliu valstybių - Kolumbijai, Ekvadorui, Argentinai, Peru, Čiliai. Žinia, tos valstybės turi labai stengtis, nes iškilo problemų dėl e, Mm, tų žmonių darbinimą ir panašiai. Ta tarptautinė bendruomenė ir ES turi padėti, turi teikti finansinę paramą kad iš tos krizės būtų išbrista. Junktinės tautos jau pateikė skaičius. 200 milijardų yra reikalinga Venezuelos gyventojams padėti, e, žmonėms gyvenantiems valstybės viduje ir už jos ribų. Mes sugebėjome surinkti tik 25 procentus tos sumos. Taigi turime teikti politinę ir demokratinę paramą šiai šaliai Ir, kaip jau buvo pasakyta, vyriausios įgaliotinės Mozijos Morgerinį, reikia užtikrinti, kad pabalga, pagalba pabėgėliams ir migrantams iš Venezuelos būtų suteikta. Taip pat vyriausios įgaliotinės pasakė, reikia žiūrėti, ką galima padaryti, kad būtų pritaikyta galbūt naftos už maistą programa. E, yra kalbančių apie bausmes, aš žinau, kad yra sankcijų, kurios taiko, tačiau tai turbūt nėra geriausia išeitis. Taip pat reikia pagalvoti, kad jau pats valstybės režimas žmonės baudžia. Ačiū. Toliau Renių frakcijos vardu, ponė Dita Haranzova. Ačiū. Ačiū, gerbiamas vyriausias įsigaliotinį. 4,6 milijonai venesoliečių yra palikti, e, atlikti e, skaičiavimai, e, pagal kuriuos namų neteko 8 milijonai žmonių, žymiai daugiau negu Sirijoje. Skirtumas tik tas, kad Sirijoje siautėja karas, o Venezuela karo nėra. Tačiau kasdienis gyvenimas venezueliečių e, nedaug skiriasi nuo žmonių, kurie gyvena konfliktinėse zonose. Be to, šios krizės buvo galima išvengti ekonominės humanitarnės krizės, kuri išplaukė iš e, diktatoriško režimo ir nenoro e, valdžios atstovų nešti atsakomybę. Toliau yra neigiamos problemos. ES turi teikti visą įmanomą paramą e, kad e, sušvelnintų humanitarnę krizę. Tačiau, jeigu mes nesureguliuosime šios politinės krizės e, valstybės viduje, tai humanitarinė krizė niekuomet nesibaigs. ES politika Venezuelos atžvilgių turėtų būti ir toliau tesiama taikant spaudimą Maduro režimui, kad būtų skatinamas taikus problemos sprendimas. Aš galiu pakartoti, kad naudingiausia priemonė būtų uh, išrinkti kalčiausius tame, toje diktatūroje. Todėl mes turėtume pratesti sąrašą. Ačiū toliau žaliųjų vardu. Pone Alis Kunkė. Dvi minutės. Tak. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir ačiū ponui Jozefui Boreliui už tai, kad jis e, taip gerai nušvietėte e, sudėtingą padėtį Venezueloje. Padėtis nežmogiš, nežmoniška. Desperatiškai, masiškai žmonės bėga iš e, valstybės, kurioje kenčia nuo nesaugumo ir bado. E, Jau anksčiau kalbėjusios kolegos sakė, e, kad jau tas faktas, kad keli milijonai žmonių išvažiavo iš Venezuelos, išvyko iš Venezuelos ir ieško prieglaušio kitur, rodo, kad egzistuoja e, sunkių problemų ir jų sprendimo nesimato. Ir e, reikia pasakyti, kad problemos plinta į kitas regiono valstybės. Padėtis dėl to tik dar blogiau pablogėjo, ypač žmonėms, kurie migruoja. Spalio mėnesį e, Junktinių tautų žmogaus teisų komisaras kartu su Venezuelos kaiminėmis reikalavo solidarumo. Mes, žalieji, norime, kad tas solidarumas būtų pasiektų ir Europą kad ir Europa būtų solidari. Mes žalieji reikalaujame, kad ES išnaudotų galimybės konkrečiai pademonstruoti solidarumą, kad mes visus gražius žodžius paverstume praktiką, kad mes kovotume su korumpuotais galiūnais tame regione, priespaudos taikytojais ir kad jų uh, era pasibaigtų. Ačiū. Ačiū. ID frakcijos vardu Mariani. Vieną minutę kalbės. Demokratija yra visiškai e, nepriimtina filosofijai, kurią dabar matome. Daroma tai, kas norima. ES e, veiksmai Pietų Amerikoje atrodo yra nukreipti neteisinga kelimi. Daug europiečių e, Latino Amerikoje atrado savo namus. Ir e, Dabar mes turime demonstruoti solidarumą su tomis valstybėmis. Ispanija, Portugalija, Prancūzija galėtų būti lyderės tarptautinėse pasangose. Mes neturime būti naivus. E, supraskime, kad Latino Amerikos kairiųjų režimai e, nenusileis, nes dabar atrodo, kad e, žemynų pietus yra valdomi svetimomis rankomis. Venezuelos gyventojai netiki savo vadovu, kaip ir mes, aš juo netikiu. Uh, ES turėtų pasirūpinti, kad tas žemynas nepasinertų į kolektyvizmą ar e, diktatūrą. Mes turime e, papildyti e, įsipareigojimus, e, kurie buvo prisimti Vašingtone. E, yra priimti sprendimai, kurie e, netenkina venesoliečių lūkesčių. E, Maduro nesugeba kovoti su savo žmonių migracija. Europa kol kas tik tai stovi nuleistom rankom ir stebi, kas vyksta. Konservatyščiai ir reformatoriai mus zabėžė pan Herman. Toliau. EKR er vardu pusantros minutės terč. Ačiū, gerbiama pirmininkė. Kai girdžiu, kad ES vyriausiasis įgaliotinis kalba apie situaciją Venezueloje, susidaro įspūdis, kad ten tokia bloga padarys dėl kažkokios gamtos katastrofos. Socialistai tą pačią žinią bando stumti, bet mes turime įsigilinti į šitos milžiniškos kategorijos e, e, tragedijos šaknis. O šaknis yra socialistų režimas. Būtent jie sukėlė tą griūtį, tragediją tartingiausioje Pietų Amerikos valstybėje. Jie dabar pradėjo represijas prie, prieš Guido ir jo šalininkus. Ir Venezuelos policija šis 6800 žmonių nužudė per 14, per 14 mėnesių o tūkstančiai buvo kankinami, patyrė prievartą, taip pat seksualinę prievartą. O ponas Borel nieko nesako apie šitą režimą. Borelis šiandien interviu pasakė, turime būti realistai, jeigu Tironas nenori palikti savo posto, tai bus problema Tai yra savaime aišku, ponas Borelį, tironai niekada neapleidžia savo sosto ir ES patikimumas skęsta, kadangi mes tokie pasyvūs, mes tampame tos tragedijos bendrininkais. Dabar GUE NGL frakcijos vardu Villanueva Ruiz. Vieną minutę. Ačiū. Pirmininkė. Kodėl tokį ilgą laiką nei ES, nei JAF nesugeba išspręsti krizės Venezueloje, susiskaldimo? ES iš esmės vykdo panašią politiką kaip Trumpas. Neatsakinga politika. politinių požiūrių ir administracinių požiūrių. Tai neprimtina. Pažvelkite, kaip jie pasilgė su Guido. Vyksta persiekėjimas ir pritaikytos sankcijos. Pripažinimas Guido nieko nepadėjo. ES turėtų veikti kaip tarpininkas. Kitais metais turime tokią progą, kai vyks rinkimai. Pasitelkime visas politinės partijas ir pabandykime padėti Venezuelai išspręsti tą situaciją. Ir nepritarkime, neparemkime jokių karinių perversmų, nes jie būtų kenksmingi Venezuelos gyventojams. Nikolau Alvanasos nepriklausomas narys pusantros minutės. Pirmininkė, diskusijos apie pabėgėlius iš Venezuelos vyksta po įvairių rezoliucijų, kuriuose pripažįstama, kai pereinamasis e, prezidentas Guido, nors jis, nors jis yra tik tai marionetė, o teisėtas prezidentas yra Maduro. JAV ir kitos valstybės, Lima grupės valstybės įvykdė perversmą. Tai yra kapitalistinė krizė ir imperialistinės sankcijos, kurias pritaikė JAV ir ES, tik pablogino dalykus JAV ir ES kišasi į kitos valstybės vidaus reikalus. ES veidmainystė dėl migrantų ir pabėgėlių yra tik tai fasadas. Europos monopoliai bando įsikišti tada, kai tos šalies vyriausybė jiems nepatinka. Venezuela yra turtinga gamtos išteklių, tai ir vertingi metalai, ir nafta, ir dujos. Ir ES šaltakraujiškai išnaudoja tuos išteklius. ES ir JAV norėtų perversmo keliu nuversti teisėtai išrinktą prezidentą. Mes, komunistai, kovojame už Venezuelos laisvę, už vyriausybę, kuri yra vienintelė teisėta. Ačiū. Antonija Tajani, pusantros minutės. Šeši tūkstančiai asmenų yra persekiojami ir nuolat didėja politinių kalinių e, skaičius. E, nuo 12 metų 12 tūkstančių asmenų yra įkalinti dėl politinių priežasčių. Ir 500, 5200 žmonių nužudyta, 1200 žmonių. Tai e, milijonai žmonių bėga iš tos šalies ir naikinami vietos gyventojai. Ir visa tai lydi tyla. O iš Venezuelos kontrabanda keliauja auksas ir narkotikai į Niderlandus. Internetas yra atjungtas ginkluotos gaujos vykdo represijas, tuberkuliozės, dengi, karštinės atvejų padaugėjo. Vyriausiasis įgaliotinį norime savęs paklausti, ar sprendimas yra didinti humanitarinę pagalbą. Nežinome, kur tie pinigai keliauja, nes Maduro režimas yra viską pagriebęs į savo rankas. Ponas Boreli, reikia daugiau drąsos. Iki šiol sąjungos institucijos, įskyrus parlamentą, neturėjo drąsos pareikalauti, kad Maduro atsistatydintų. Jis yra diktatorius, kuris žudo savo gyventojus. Štai kodėl reikia drąsių veiksmų iš komisijos ir iš kitų ES institucijų. Ačiū. Toliau ponia Leitavo Markeš vieną minutę. Prezentant. Ačiū ponė pirmininkė, ponė vyriausiai įgaliotinė. Padėtis e, Venezueloje siubinga, didžiulė migracijos krizė, negalime nieko nedaryti, milijonai bėga, prognozijas tikrai siaubingos nuo 4,5 iki 6,5 milijonų. E, padidėjo pabėgėlių skaičius pastaraisiais mėnesiais, daug tų pabėgėlių aplinkui. E, Kolumbijoje, e, Madeiroje netgi buvo priimti 4000 pabėgėlių iš Venezuelos, o sala tai mažytė. Taigi mes kalbame apie migracijos krizę, kuri yra didžiulė, bet pagalba e, labai menka, vos pusę įsipareigojimų donorui e, realiai pervedėm. Todėl reikėtų tęsti politinį, diplomatinį darbą bei gerbti savo finansinius įsipareigojimus. Taip pat privalu įvertinti ekonominių sankcijų poveikį. Gal yra kažkokių alternatyvų? Kūrybiškai pažiūrėkime kaip kad kalbėjo vyriausias įsigaliotinis, išeitis būtų programa nafta už maistą. Ačiū, dabar Jordi Kanijas. Viena minutė. Ačiū, ponė pirmininkė. Venezuela susiduria su didžiulė humanitarinė krize, jau iš jos pabėgo keturi 2,5 milijono iki 20-ųjų tas skaičius pasieks 6,5 milijono, taigi tūkstančiai palieka namus kiekvieną dieną. Ir taip nenutiko dėl kažkokios gyvulinės nelaimės ar kažko panašaus, o visa tai yra pasiekmė žmogaus, kurį galime įvardinti, Nikolas Maduro bei visas jo režimas atsakingi. Pagalba yra paprasta - gražinkime į Venezuelą demokratiją. Visa kita tik dar blogintų situaciją, padėtų režimui. Mums reikia išgirsti labai aišku komisijos ir parlamento balsą privalu sugražinti į Venezuelą demo, demokratiją. Tai turi būti mūsų tikslas. Nepamirškime, kad šalyje yra persekiojimų žmonių dėl politinės pozicijos, žudimai vyksta, žudomi vietos gyventojai, Ir nepaisant to, daugelis iš mūsų nusisuka. Reikia, kad tai kuo greičiau baigtųsi. Ačiū. Dabar ponė Silvija Sandori. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėl Madūro, dėl Madūro Europa reiškia skirtingas pozicijas. Buvo kalbama apie socialistų, komunistų modelį, įvairios nuomonės buvo reiškiamos, tai Ševizo ir Maduro e, modelis. Venezuela e, turtinga šalis, dėl to socialistų komunistų modelio atsidūrė ant bado ribos. Infliacija. Infliacija yra keturių skaičių ribose ir pradėjo žmonės iš bado valgyti naminius gyvūnus. Turime galų gale suvokti ir atverti akis, pamatyti, kur atveda socialistų modelis, kas yra komunizmas. Tai dalykas, kuris sukuria tik tai mirtį ir skurdą. Pradėti taikyti represiniai metodai apribota spaudos laisvė, Europa turi atsibusti pats laikas. Dėkui. Ponas Paremba, viena minutė. Ačiū, ponė pirmininkė. Akivaizdu, kad Venezuela turi bene didžiausius naftos išteklius ir tarsi joje turėtų būti viskas gerai ir gražu, žmonės gali gyvendinti savo svajones, bet realybė kitokia. Mes apie šią valstybę jau esame diskutavę. Esu tikras, kad dėje vargiai ką galime padaryti. Milijonai paliko savo gimtinę, žudomi žmonės be teismo, šimtai jau nužudytojų. Atėjo laikas pasiūsti labai griežtą signalą šiai valstybei ir pasakyti, kad sąjunga daugiau netoleruos tokių dalykų. Būtent todėl raginu poną Borelį imtis veiksmų, tai bus viena svarbiausių jūsų misijų artimiausiais metais. Raginu jūs pritaikyti daugiau sankcijų režimo nariams bei siekti atkurti demokratiją šioje valstybėje. Jeigu parlamentas ir komisija nekalbės vienu ir stipriu balsu, beliks tik kalbos. Ačiū dabar, pona Pereira. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Šis parlamentas laikas nuo laiko protestuoja prieš Venezuelos valdžios vykdomą politiką. Mes matome, kad buvo bandomas, bandoma kišti iš šios valstybės val, vidaus reikalus, buvo netgi perversma bandyti atlikti, o dabar būtų labai veidmainiška verkti dėl migracijos krizės ir nepasiaiškinti, iš kur ji kova su skurdu, su atskirtimi. Visa tai būtina klestinčioje visuomenėje, o jeigu to nepaisoma, pasiekmes tokios kokios yra. Venezuelos piliečiai ir ten gyvenanti Portugalų bendruomenė kenčia dėl susidariusios padėties. Trūksta stabilumo, akivaizdu, kad dėl to žmonės bėga iš valstybės režimas realiai kenkia savo žmonėms ir izoliuoja Venezuelą. Ačiū. Dabar Joanis Lagos, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Mano nuomonė, šiandienos diskusija atskleidžia, kokie veidmainiai mes esame. Akivaizdu, kad ES negali nieko padaryti, kad pakeistų padėtį Venezueloje. Beje, tie dalykai trunka jau ilgus metus. Mes negalėjom užkirsti žmogaus teisų pažydimams kelio ir kitose valstybėse. Aš nežinau, ką šį kartą mes pabandysime daryti. Mes sakome, kad režimas turi uh, baigti engti savo piliečius. Tačiau nepamirškime, kad tai komunistinis režimas, o komunistai, kad ir kur beteidavo į valdžią, visada nuo to labiausiai kentėdavo eiliniai žmonės, tos valstybės gyventojai. Tačiau mes nieko nedarome, mes aišku sugebame puikiai rasti gražių žodžių, tačiau tuo viskas ir baigėsi. Kaip sąjunga gali pakeisti įvykių eigą. Nepamirškime, kad greta mūsų sienų Turkija daro, ką nori. Erdoganas gali daryti tai, kas jam šauna į galvą. Jis gali nukreipti migrantus į Graikiją per Turkijos-Graikijos sieną. Beje, jis ne tik daro, ką užsigeidžia, bet už šiuos savo darbelius gauna puikų atlygį. Gal susitelkime ties greta esančiamis problemomis ir mažiau žiūrėkime, kas vyksta kitoje pasaulio pusėje. Ačiū dabar. Vieną minutę Paulio Randželį. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pažymėti, kad kategoriškai prieštarauju viskam, ką pasakė Sandra Perero iš Portugalijos komunistų partijos. Ji bando remti režimą, kuris daro tiek daug žalos savo piliečiams. Labai gaila gėda, kai Europos parlamento nariai gina Maduro politiką. Ta politika, kuri sukėlė didžiausią migracijos krizę Latino Amerikoje. 4,7 milijonų jau paliko savo namus, tas skaičius netrukus palieks 6 milijonus. Lankiausi Kolumbijoje, kalbėjausi su ten esančiais Venezuelos pabėgėliais. Aš žinau, kad humanitarinė situacija kritiška ir es gali ir turi daryti daugiau. Sąjunga ir jos valstybės narės privalo padėti tašką Maduro režimui, padėti atkurti demokratiją Venezueloje bei leisti ten vietos gyventojams oriai gyventi. Ačiū. Dabar Tonino Pikula, viena minutė. Hvala lijepo, gospodine visoki predstavniče. 4,5 miliona ljudi je već na... Ačiū. Gerbiamas įgaliotinė, 4,5 milijonai žmonių iš Venezuelos jau išvažiavo, mes įvaizduojame, iki kitų metų pabaigos tas skaičius išauks iki 2, iki 5 milijonų. Tai yra didžiausias pabėgėlių iš vienos valstybės skaičius pasaulyje šia, šiais laikais. Šią tragediją dar papildo donorų programos e, e, vykdomos tarptautinės bendruomenės prastas finansavimas. Tik 50 procentų pražadėtų lėšų yra sumokėta. 2016 metais 320 milijonų humanitarniai pagalba ES sutikė. Tačiau mes turime ir toliau teikti humanitarnę pagalbą Venezuelai, Kolumbijai ir Peru. Ta valstybė pademonstravo didelį solidarumą su Venezuelos pabėgėliais. 85 procentai E, pabėgėlių yra kaiminėse valstybėse. Aš remiu jungtinių tautų vyriausiojo galiotinio požiūrį. Mes turime neleisti, kad piliečiai mokėtų sankcijas. Venezuelos krizė turi baigtis dėrybomis, um, laisvais ir sąžiningais rinkimais, dalyvaujant tarptautiniams stebėjimo misijoms. Taip Venezuelos piliečiai galės patys nuspręsti dėl savo ateities. Ačiū. Labai ačiū. ponė Samyra Rafaela, vieną minutę. Aš kalbėsiu olandų kalbą. Jau praėjo daugiau nei pusmetis, kai paskutinį kartą diskutavome apie Venezuelą. Skaičiai nemeluoja, 4,5 milijono e, gyventojų paliko šalį ir kažkur porą milijonų prisiglaudė Kolumbijoje, taip pat ir Niderlandams priklausančiose Karibų salose yra Venezuelos pabėgėlių situacija negerėja. Aruba Kurasao kol kas negali pavieniui susidoroti su šia krize, todėl prašau Sąjungos užjūrio teritorijoms teikti didesnę pagalbą, kreipiuosi komisiją. Aš norėčiau ir kad prieglopšio ir imigracijos fondai būtų panaudoti šiam tikslui, taip pat ir vystimosi fondai. Taip pat prašau komisijos padėti saloms susidūrusioms su tokia situa sudėtinga situacija, suteikti būtiniausią pagalbą ir leisti teikti paraiškas pagalbai gauti. Dėkui. Bardzo dziękuję pani poseł. Proszę o zabranie. Labai ačiū, gerbiamas parlamentarė. Richard Čarnecki, vieną minutę. Pone pirmininkė, gerbiamas komisijos atstovė. ponė Borelį. Jūs ispanas iš valstybės, kuri labai gerai žino ir supranta Latino Amerikos problemas. Todėl aš manau, kad jis bus tas atstovas, kuris padės tas problemas išspręsti. Tačiau nebūkim per daug optimistai. Diktatoriai staiga nenurimsta. Venezuelos administracija e, dirba vadovaudomasi fizinę priespaudą. Todėl tik labai tvirtas politinis spaudimas, įskaitant iš ES, iš ES parlamento pusės, e, neapsiribuojant tik Europos diplomatiją, leis e, Venezuela pagaliau žmonėms patiems nepriklausomai nuspręsti, kas bus valstybės lyderis. Labai ačiū. Ponas Ignacio Koravo, pusantros minutės. Labai ačiū pirmininkė. Kolegos, 4,5 milijono žmonių bėga iš valstybės, nes tėvai negali pramaitinti vaikų. Infliacijos masas Venezueloje 10 tūkstančių procentų per metus, tai yra rimta problema. Kitų metų skaičiavimais venezueliečių išvažiavinčių iš valstybės skaičiai bus didesni negu iš Sirijos. 6,5 milijono pabėgs 2020 metais. 6,5 milijonų žmonių reikia pagalbos. Daugelis iš jų yra Kolumbijoje, kuri iki šiol buvo labai dosni, atvėrė savo duris. Ir dabar Ispanija turi mokėti už e, tų žmonių prieimimą. E, Junktinės tautos sako, kad humanitariniai poreikiai sieks maždaug 6 milijonų. Taip tik galėsime suteikti bazinės, e, bazinę pagalbą migrantams. Bet vis tik tai reikia pripažinti, kad nors daug žmonių demonstruoja solidarumą, labai nedaug kas iš tiesų prisideda. Todėl aš labai kreičiuosi Europos komisiją, kad įdėtų daugiau pastangų ir priimtų tuos desperatiškus žmonės. Kreipkime į Junktinės tautas ir Junktinės Amerikos valstijas. Turi būti peržiūrėta sankcijų politika, nes ji tik baudžia žmonės valstybėje, kuri perklubdyta. Venezuela yra toli ir daug kas galvoja, kad jis su mumis neturi nieko bendro, bet atėjo laikas mums parodyti Latino Amerikos draugams, kad mes esame su jais tada, kai mūsų labiausiai reikia. Andrei Kovaček. Viena minutė. Labai ačiū, ponė pirmininkė, ponė Borelį. 4,5 milijonai Venezuelos piliečių išbėgo iš valstybės nuo krizės pradžios. Ši krizė prasidėjo dėl to, kad e, ką darė Čavės ir Maduro per savo uh, komunistinį valdymą. Tai yra viena iš didžiausių istorijoje migracijos bangų. Ši banga kilo todėl, kad uh, e, gyvendama korumpuota ideologija uh, vienoje iš turtingiausių pasaulio šalių tie iš mūsų, kas esame gyvenę komunistinėje um, eroje, žinome, ką reiškia gyventi tokioje sistemoje. Mes žinome, kad nepakako maisto, žinome, kad mūsų valstybių sienos buvo uždarytos, žinome, kad trūko daugelio prekių. Daug ką paukojome ir mes sugebėjome nuversti ankstesnius režimus. Tad dabar turime suteikti savo paramą Venezuelos gyventojams. Pone Burelį, dvigubai suintensyvinkime pastangas. Mums reikia sąžiningų, atvirų, demokratinių rinkimų.